vaidmenį e, skatinant demokratinės vertybės Azerbaidžiane. Ačiū. Pirmininkas, ačiū komisijos nariui Almunija. Diskusijų e, pabaiga buvo pateikti penki rezoliucijų projektai e - ECR frakcija, Socialdemokratų frakcija. E, Aldė frakcija, Europos liaudės partijos frakcija taip pat pateikė savo rezoliucijų projektus, diskusijos baigėsi, balsuosime po diskusijų, dabar svarstysime moterų padėtį Afganistane ir Pakistane. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjams. Pirmas kalbės kolega Tenakas, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Dėl Afganistano ir Pakistano moterų situacija tenai vis dar yra sudėtinga. Moterų teisės yra nuolatos pažeidinėjimos. Ir dėje valdžios institucija tokius e, žmogaus teisų e, pažeidimus toleruoja. Moterų e, žudimo klausimai turi būti sprendžiami siekiant užtikrinti, kad kalti asmenys būtų stotų, e, stotų prieš teismą. Mes iš tiesų raginame, kad valdžios institucijos ištirtų e, moterų e, nužudimus. Be to, mirtingumas e, gimdant taip pat yra labai didelis. Afganistane ir Pakistane vis dar pagal šariato teisę galima žudyti neščias moteris. Ir tokį dalyką reikia pasmerkti, nes tai taip pat dekla... prieštarauja jungtinių tautų įvairioms deklaracijoms. E, nepaisant teikiamai paramai, moteris šiuose šalyse vis dar negali gauti pradinio išsilavinimo, todėl kad moteris vis dar yra labai diskriminuojamos. E, lygių lyčių e, principas yra vis dar neįgyvendintas. Ši problema turi būti sprendžiama, turi būti rastas ilgalaikis sprendimas prieš e, išeinant iš Afganistano sąjungininkų kariams, kas yra numatyta 2014 metais. E, Europos komisija turėtų e, paremti tose šalyse e, gyvendinamus projektus, kuriais yra skatinamas už, moterų teisų užtikrinimas tose šalyse. Ačiū. Ačiū kolegė Tenukui, ponė Geringai, Ödenberg vieną minutę kalbės. Ačiū ponė pirmininkė atrodo neįmanomas dalykas, kad 21 amžiuje vis dar esama valstybių, kuriuose moteris negali dalyvauti aktyviame visuomenėme ir ekonominėme gyvenime Afganistane. Ir e, Pakistane moteris nu, nustumiamos į visuomenę, visuomenės pakrašti, negali pasinaudoti savo potencialu, joms taikomos įvairios fizinės smurtinės e, bausmės ir e, jas vykdomas kiekvieną dieną moterų atžvilgių. Žlugus talibų režimui Afganistane padėtis šiek tiek pagerėjo, tačiau moterų padėtis Pakistane smarkiai pablogėjo dėl to, kad buvo patvirtinti diskriminaciniai, diskriminaciniai diskriminacijos teisės aktai, pagal kurios leidžiama persikoti moteris ar e, mažumų atstovus. Todėl moterų padėtis e, ir jos pagerinimas abiejose valstybėse turi būti vykdomas siekiant užtikrinti asmenybės ir profesinį vystimąsi, taip pat galimybę sudaryti moterų mokymosi ir darbo geresnės sąlygas. Mūsų pareiga yra ne tik pareikšti e, nepasitenkinimo moterų diskriminaciją, tačiau taip pat ir turime raginti užtikrinti lyčių lygybę šiuose šalise. Ačiū uždėmesi. Ačiū kolegijai Geringė de Judenberg, dabar e, kolega Romė vairuoja. Dvi minutės. Nuo tada, kai 2001 metais vyko konferencija Afganistane dėl partnerystės tarp Afganistano ir tarptautinės bendruomenės, be abejo, buvo pasiekta pažangos moterų teisų gynybos srityje jau vis daugiau moterų lanko mokyklas, 70 e, procentų e, studenčių yra moteris, bet nepaisant to vis dar yra gerintinų dalykų. Ir mirtingumas gimdyvių yra vienas didžiausių pasaulyje vis dar. Taip pat e, moterys yra neretai pagrobiamos ir kitais būdais yra pažeidžiamos jų teisės. Um, moter, mergaitės yra neretai atiduodamos už tam tikrus e, nusikaltimus um, kaip atpildas kitoms šeimoms. Ir tokios tradicinės praktikos vis dar yra dažnai taikomos. Moteris ir mergaitės yra vis dar didelio skaičiaus išpolių aukos. Dėl to turime saugumo pajėgas apmokyti taip, kad e, būtų galima dėkti ir teisinius principus šalyje. Reikia nepamiršti, kad moteris taip pat turėtų dalyvauti ir įvairiose organizacijose. Ir dėl Pakistano yra pasakytina tas pats, nes labai nerima kelia tas faktas, kad kai kuriuose uh, regionuose um, valdžia veikia lygiai taip pat kaip ir Afganistane. Taigi reikia raginti e, Pakistaną laikyti 73 metų konstitucijos, e, kuria numatyta moterų balsavimo teisė, teisė į laisvę ir nediskriminavimą dėl lyties. Ačiū. Ačiū kolegai Romeva Irueda ir dabar vieną minutę kolegai Murphy. Overtake. Ačiū. E, praėjo dešimt metų, kai buvo pasinaudota prote, tam tikrais pretekstais ir kai buvo įžengta į Afganistaną. E, šiandieną tik tai 5 procentai moterų uh, E, lanko mokyklą ir tai yra didesnis skaičius nei valdant talibanams, bet vis dėlto šis skaičius yra mm, mažas. Yra teigiama, kad e, didelis skaičius e, santokų taip pat yra priverstinės. Ir dėja turime paminėti vienos merginos atvejį. E, kuri 19 e, metų amžiaus buvo išprievartauta ir vėliau dėl to e, buvo nubausta įkalinimo bausme. Puiku, kad teisybė triumfavo ir mergina buvo išleista iš kalėjimo, nors jai grėsė 12 metų grėsmė. E, aš sakau, kad sąjungininkų kariuomenė turi būti išvesta iš Afganistano. Mes turime padėti vairioms organizacijoms, kurios užtikrina žmogaus bei moterų teisės. Ačiū kolegai Murphy, dabar kolega Prėda vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandieną kalbame apie Afganistaną ir Pakistaną. Abiejose šalyse yra fiksuojama pažanga, pavyzdžiui, Afganistane moterims jau leidžiama užimti aukšto rango pareigas ir ponegumės, kuri buvo e, išprievartauta ir įkalinta, vis dėlto vėliau buvo išleista iš kalėjimo, buvo suteikta malonė. Yra ir kitų atvejų nu, nuteikiančių teigiamai, tačiau abiejose šalyse uh, vis dar daug dalykų kelia nerimą. Tai yra smurtas namuose, kuris labai smarkiai paplitęs, lygiai taip pat ir Afganistane. Afganistane vis dar, um, kai bausmė yra taikomas moterų užmėtymas akmenimis už įvairius, nusižengim, už, už įvairius nusižengimus, e, žudoma dėl garbės, pavyzdžiui, Mm, neretai dar imamasi ir um, prievartinio e, atvertimo į e, islamą ir kiti baisus dalykai vyksta šiuose šalyse. Ačiū. Dabar kolegė Nikolai, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis rezoliucijos projektas e, yra skirtas dviems šalims ir jų atvejams aptarti dėl moterų teisės padėties. Bet nepaisant to bendrų elementų yra labai daug, nes situacija moterų teisų padėties yra dramatiška. Ypač jeigu kalbėsime apie smurtą vykdomą prieš moteris. Tačiau turime pripažinti, kad Afganistane vyksta pokyčiai, bent jau kiek tai susijęs su įstatymais. Naujoji Afganistano konstitucija numato aiškiai lygias galimybės. 2009 metų įstatymas dėl kovos su smurtu namuose buvo patvirtintas ir atstovavimas moteriams taip pat gerėja. E, tačiau turime galvoti ir apie saugumo pajėgų pastraukimą iš Afganistano, nes tai, ko gero, tik pakenks šaliai ir atsvers tuos teigiamus dalykus, kuriuos pavyko pasiekti per praėjusius keliarius metus. Dėl to turime pasistengti, dėl to, kad gerėjanti padėtis Afganistane ir toliau išliktų. Ačiū e, kolegijai. Nikola dabar pasisakė visi autoriai ir e, dabar frakcijų vardu pasisakys pirmiausiai ponas e, Poselt, APP e frakcija. Pone pirmininkė, dėkoju. Mm, tarp Pakistano ir Afganistano egzistuoja įvairių m, mm, skirtumų Mm, bet ir panašumų. Abiejose šalyse yra suformuotos vyriausybės, galioja konstitucijos, tačiau abiejose šalyse lygiai taip pat nėra galimybės moteriams apsilankyti neretai pas gydytoją arba įti mokyklą. Ir tokius skirtumus tarp šalių galima panaikinti tik kantriai e, vykdant reformas. Ir dėl to, manau, ir Afgan... mūsų pajėgos Afganistane nieko nepasiekė, nes čia bandyta vienu įpū išspręsti problemas, kurios formavosi per tūkstančius metų ir tai to padaryti nebūtų įmanoma nei Europoje, nei Indukuše. Dėl to turime leisti šioms šalims pačioms vystytis ir tiesiog kantriai teikti joms įvai, įvairią pagalbą. Vienu mygtuko paspaudimu tikrai neišspręsime čia egzistuojančių problemų. Ačiū kolegai Poselt. Dabar ponės, ponės Enišin vieną minutę. Dziękuję, panie przewodniczący. Dėkoju, pirmininkė. Remiantis Reuters agentūros žiniomis, Afganistane yra daugiausiai pažinėjamos žmogaus teisės. Trečioje vietoje atsidūrė Pakistanas. Ir ten atrodo, kad yra visiškai legalu pažeidinėti žmogaus teisės, įteisinti kaip ir nužudimai dėl garbės. Tose šalyse e, žmonės iš tiesų praktiškai neturi teisių. O daugiau nei pusė moterų, kurios e, kali kalėjimuose tose šalyse, yra kaltinamos moraliniais e, nusikaltimais. Moteris yra privartaujamos, patiria psichologinį spaudimą. Ir nors situacija Afganistane pagerėjo, vis dėlto, e, na, dėl patvirtintų teisės aktų e, vyrų agresija tik tai sustiprėja moterų atžvilgiu. Ačiū. Pone Ojuland, vieną minutę. Pone Ojuland neatvyko į posėdį, tuomet pone Vežja. Viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Atleiskite. Ir vėl eilinį kartą reiškiame e, susirūpinimą ir pasipiktinimą moterų teisų padėtimi Pakistane ir Afganistane. Jau buvo minėta, kad šios šalis e, labiausiai pažeidžia moterų teisės, vykdomi išprievartavimai, žudimai dėl garbės, visą tai jau buvo įvardyta. Nemanau, kad Afganistano prezidentas ką nors nuveikė, kad pasikeistų moterų padėtis šioje šalyje. Ir tarptautinių saugumo pajėgų pastraukimas irgi nieko e, gera nereikš. Bet e, tikrai reikia daryti spaudimą siekiant teigiamų poslinkių mm, teisės aktų srityje. Mes patys esame suinteresuoti padėti šioms šalims, padėti moteriams Afganistane ir Pakistane, nes e, norime dėkti demokratinius principus ir turime pasimokyti iš praeities, ypač iš Magrebo šalių atveju. Turime pagaliau taikyti mm, teisės aktus šiose šalyse ir tuomet padėtis pagerės. E, dėkoju, dabar ponas Paška, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė Kai dėl moterų situacijos islamo pasaulyje, tai ji yra labai sudėtinga. Sudėtinga ir dėl religinių tradicijų e, provincijose, kurios valdo e, religinės struktūros, vis dar ten praktikuojamos tokios viduramžių tradicijos. Iš tiesų reikia stengtis, kad tos visuomenės modernėtų. Reikia remti moteris, kad pastarosios galėtų apsiginti nuo smurto šeimoje arba nuo pažeminimo. Šiuo atveju labai svarbi būtų humanitarinė pagalba skirta moteriams ir mergaitėms. Be jos nuolatos turėtų būti daromas spaudimas valdžios institucijoms, kad mm, smurto prieš moteris atveju būtų kuo mažiau reikalinga užtikrinti civilizuotą gyvenimą šiuose šalyse ir atsisakyti senų dienų tradicijų, kurios yra nežmoniškos. Dėkuoju ponui Paška. Tiek pasisakančių frakcijų vardu, o dabar savo vardu pasisakantys nariai, pirmiausia, ponia Korola. Dėkoju pirmininkė. Fizinis ir psichologinis smurtas prieš moteris yra labai paplitęs Afganistane, Pakistane ir tokį reiškinį sunku suvokti. Nes mm, kai kuriuose, pavyzdžiui, šalies dalyse yra taikoma šariato teisė ir jeigu uh, keliama byla dėl neištikimybės, dažniausiai e, dėl neištikimybės yra kaltinama moteris. E, ir kaip minėjau, e, kai kuriuose šalyse, šalies dalyse moterų situacija yra prastesnė nei kitose, nes šalis iš tiesų padarė pažangos, užtikrinant moterų teisės, bet mes turime užtikrinti, kad tas pats moterų teisų apsaugos lygis būtų pasiektas visa, visoje e, šalyje. Ačiū. Dabar, ponė. Văr, așa cum au spus colegii mei, în Afganistan au avut loc unele. Dėkoju, ponė pirmininkė. Reikia pasakyti, kad Afganistane pažanga yra fiksuojama. Uh, bet um, bet dešimt metų po to, kai vyko um, Afganistane konferencija ir um, po to, kai Amidas Karzajus tapo prezidentu, vis dėlto padėtis yra labai prasta. Yra vis dar trukdoma vaikams lankyti mokyklą, vaikams ir mergaitėms yra griebiamasis smurto prieš moterį, moteris, smurtas namuose labai smarkiai paplitęs, priverstinės vedybos, moteris diskriminuoja policijos ir teisės saugos institucijos. Pakistane uždaromos netgi mergaičių mokyklos ir tai tik tai iliustruoja, kokia prasta yra padėtis. Tad norėčiau prisijungti prie paraginimo Pakistano ir Afganistano valdžios institucijoms, kad jos pagaliau keistų padėtį. Ačiū ir dabar kolegai Tunen Hohenstein. Anksčiau uh, tarptautinės institucijos e, buvo sustikusios su Afganistano valdžios institucijos, e, valdžios institucijos tovais ir e, iš pastaros pasižadėjo užtikrinti savo konstituciją ir įstatymuose lyčių lygybę, lyčių lygybės principą. Europos Sąjunga tai vertina teigiamai. 2013-aisiais koalicijos paėgos pasitrauks iš Afganistano ir e, šalies valdžia pati tvarkysis savarankiškai. Tačiau puikiai žinome, kad šiuo metu vyksta taikos darybos tarp Afganistano vyriausybės ir Talibano ir šios darybos neturėtų e, baigtis tuo, kad pablogėtų moterų padėtis ir ES turėtų dėti atitinkamas pastangas. Ačiū. Ačiū kolegai Hunstein buvo paskutinis užregistruotas pasisakymas. Dabar pagal procedūrą prašau žodžio, kalbės e, kolega Gomes. Pirmininkė, aš niekuomet nepamiršiu Irake 2008 metais susideginusių moterų ir e, vaizdų iš perpildytų Afganistano kalėjimų, moterimis perpildytų Afganistano kalėjimų ir diskriminacijos jų atžvilgių nebejoju, kad e, žlugus Talibano valdžiai padėtis pagerėjo, tačiau kadangi vykdomos darybos su Talibanu kyla didelė grėsmė moteriams ir vėl todėl ES turi kelti darybų eigoje atitinkamus e, klausimus ir raginti Afganistano valdžią laikytis tarptautiniu mastu prisimtų įsipareigojimų Afganistane nepakanka vien tik tai e, turėti moterį užsienio reikalų ministrės postę. Tiesiog pasibaisėtina, e, kad e, moterų atžvilgių taikomi necivilizuoti įstatymai dėl šventvagystės, dėl santokos įstatymai ir panašus. Todėl turime pareikalauti atskaitomybės E, kaip, dėl to, kaip laikomasi ES ir Pakistano bendravimo sustarime žmogaus teisų nuostatų. Pirmininkas, ačiū kolegai Gomes, dabar kolega Tavariš. Obrigado, senhor presidente. No... <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Afganistane ir Pakistane pastebime e, pačias baisiausias tarptautinės geopolitikos tendencijas ir e, didžiausių pasaulio galybių sankirtos taškus, e, kuomet tomis šalimis jau nebegalima daugiau naudotis vykdant savo tarptautinę politiką, jos, tampa ne, jos tampa neįdomiomis ir grįžta į genčių valdymo laikus. Šiuo metu tokius procesus stebime Afganistane, kur JAV konstatavo, kad karinėmis priemonėmis negalime, negalima pasiekti sprendimo. Ta žinojome jau seniai. Tačiau dabar yra numatomas perinamasis laikotarpis įtraukiant į šalies valdymą Talibano atstovus. Tai bus žengiamas žingsnis atgal e, moterų elgesio su moterimi atžvilgiu taip pat, vėl įvedant, e, gražinant prievartinės e, santokas arba e, kolektyvinius grupinius prievartavimus siekiant apginti šeimos garbę, turime siekti, kad tokios priemonės nebūtų taikomos. Ačiū kolegai Tavareš, paskutinė kalbėtoja, kalbėtojas pagal prasidūrą prašau, prašau žodžio kolega Repo. Afganistano ir e, Pakistano moterų padėtis kelia didelį susirūpinimą. Prieš dešimt metų atvyko Bonoje tinkama tarptautinė konferencija, buvo pradėta kurti ateities Afganistano demokratiją, tačiau e, prekyba moterimis, e, grupiniai prievartavimai, prievartinis santokos padėties e, nepagerino. E, išvėjus Talibaną moteris gavo daugiau socialinių teisų, gali lankyti mokyklas, tačiau e, yra diskriminuojamos dar daugelį sričių, ypatingai kultūros srityje. Moteris privalo imtis aktyvių veiksmų, kurdamos Afganistano atvirą visuomenę. Negalima ignoruoti didžiosios dalies šios šalies gyventojų Afganist... Pakistane padėtis tikrai yra negeresnė. Ačiū uždėmesi. Ačiū kolega Repo. Diskusijų pabaigos teiksiu žodį komisijos nariu Almūnijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl Afganistano. Kalbant apie neseniai įvykusią konferenciją Bonoje, ES kartu su tarptautinė bendruomenė pažymėjo, kaip svarbu yra užtikrinti moterų teisų gynimą. E, Baronenė Ashton kartu su Hillary Clinton um, susitiko su moteriamis Afganistane ir patikino kad darys viską, kad jų teisės būtų apsaugomos ir um, kad padėtis keistusi nuo to, kai um, vyko pirmoji Bonos konferencija 2001 metais. Europos Sąjunga nuolat kalba apie šį dalyką bendradarbiaudama su Afganistano valdžia ir prisidėjo prie moterų stovyklo rengimo, pavyzdžiui, šių metų uh, Vasaro mėnesį Afganistane imtasi veiksmų ir praėjusią Liepą ir lapkričio mėnesį. ES taip pat skiria paramą ir kovai su smurtu namuose. ES yra įsitraukusi į visus šiuos procesus ir remia Afganistano uh, E, vyriausybę jos darbe. Moterų teisų gynimas yra vienas iš ES ir valstybių narių prioritetų. Mes norime remti šios šalies e, vyriausybės vykdomus veiksmus per e, dialogo užmesgymą su ją. Norime, kad būtų moteris geriau apsaugomos ir kad būtų steigta prieiga prie teisingumo sistemos. Smurtas yra viena iš didžiausių problemų, kurias reikia spręsti. Nes Pakistane padėtis taip pat labai prasta. Reikia veiksmingai gyvendinti Junktinių tautų konvenciją dėl bet kokių smurto formų panaikinimo prieš moterim prieš moteris. ES taip pat siekia, kad būtų geriau įgyvendinami įvairiausi teisės aktai Afganistane, numatantis moterų teisų užtikrinimą. Vielen Dank, Herr Kommissar Almunia. Zum Abschluss der Aussprache wurden insgesamt. Ačiū komisijos nariu Almunijai. Diskusijų pabaigoje buvo pateikta pateikti visų frakcijų septyni rezoliucijų projektai. Diskusijos baigtos, balsuosime po kitų diskusijų.